possiamo iniziare di nuovo. Abbiamo l'approvazione all'ordine del giorno, se non ci sono modifiche. Kolegos, pradedame darbą. Turbūt galime tvirtinti darbo tvarkę, jei nieks neturite jokių pakeitimų. Keletas trumpų pranešimų. pradžiai Norėčiau priminti, kad 16 metais, kovo 22, lygiai prieš metus buvo teroro išpoliai Bruselėje. Mes dabar plenarinėje salėje buvome aukų paminėjimo renginį, o dabar tylos minutė. Grazie. Nella sessione plenaria di marzo 2017 sono state approvate tre risoluzioni d'urgenza. Dėkoju. 17 metų kovo, kovo 17 dieną tiksliau buvo e, patvirtintos buvo rezoliucijos trys, viena dėl Zimbabvės, kita dėl Ukrainos politinių kalinių Rusijoje ir situacijos Kryme, bei taipogi dėl Filipinų dėlimos, e, senatorės dėlimos atvejais. Druo delegacija vas balandžio mėnesį vyks į Boliviją. Penki iš viso parlamentarai patvirtino savo dalyvavimą. Prieda Gomes Korauzer ir Asis. Steigiamasis e, posėdis e, šios misijos grupės vyks šiandien po pietų po mūsų komiteto posėdžio. Na, O dabar norėčiau paprašyti kolegų pasilikti iki pat posėdžio pabaigos, nes vyks pasikeitimas nuomonėmis su diskusija, tiksliau su dalyvavo uh, Dabar bus susitikimas su tais, kurie dalyvavo Balkanų konferencijoje. Dabar pereisime prie ketvirtojo klausimo. ES atsakas į civilinės e, visu, pilietinės visuomenės tiksliau e, vaidmens mažėjimas. Turime Charles Young. Šiandien posėdėje jis jau yra pasisakęs parlamente. Jis yra parašęs knygą Ne vakarų demokratijos paslaptis. Siūlau jums visiems perskaityti šią knygą. Taigi, aš galbūt ilgai nekalbėsiu, nes laiko ir taip turime mažai. Iš karto perduosiu žodį ponui Jongs, tam, kad jis galėtų savo tyrimo rezultatus pristatyti. Dėkoju už pakvietimą. Ir ką aš sakau savo tyrimę, ES turi labai daug priemonių, kurios padeda užtikrinti politinės visuo, pilietinės visuomenės E, aktyvesnį veikimą. Europos Sąjunga iš tiesų rimtai žiūri į tą problemą, kad e, kaip ir siaurinama pilietinės visuomenės veikimo erdvė. Ir mano mm, tyrimas, mano studija e, siūlo, kaip reiktų keisti politiką kad būtų užkirstas kelias tam pilietinės visuomenės veikimo erdvės siaurėjimui. E, ta problema darosi vis aštresnė, nes maždaug šimtas pasaulio valstybių įveda naujus ribojimus pilietinės visuomenės veikėjams. Ir čia kalbame ne tik apie autoritarinį, kontekstą, bet apskritai apie struktūrinę pasaulinės politikos problemą ir e, jinai jaučiama net ir pakankamai demokratiškose valstybėse. Čia nekalbame apie kažkokius drakoniškus įstatymus skirtus nevyriausybinėm organizacijom, bet uh, tas yra pastebima. Ir čia kalb, negalime kalbėti tik apie tai, kad uh, režimai uh, Mm, visaip užkerta kelią veikti žmogaus teisų aktyvistams. Yra tokių režimų, kurie turi stipras, stipras valstybinės įstaigas ir teisinius mechanizmus kovoti su e, žmogaus teisų gynėjais, bet yra ir valstybių, kur e, tie visuomeniniai tos visuomeninės struktūros yra pakankamai silpnos. Dėl to situacija įvairiose šalise yra skirtinga ir ES e, reakcija, aišku, turi atsižvelgti į kiekvienos šalies specifiką. Tai taip apibendrinčiau tas dabartinės tendencijas šioje srityje. Kitoje mano tyrimo dalyje kalbama apie tai, kaip ES galėtų reaguoti į šią problemą ir e, kova su ją atsispindi visoje, visose ES užsienio politikos aspektuose. E, žmogaus teisų gynėjams skirtas e, fondas yra paskyręs 400 tokių skubių e, stipendijų, skubių dotacijų, tai yra persikėlimo teisinės paramos e, lėšos, kad padėtų žmogaus teisų gynėjams tose labai sudėtingose situacijose, kuriuose jiem tenka veikti. Taip pat tame pranešime e, kalbama apie kitas priemonės, krizinę priemonę, e, šalių strateginius dokumentus, e, problemas e, šalių viduje, priverstinai perkeltų žmonių ir tom problemam spręsti įvairias priemonės ir kitas priemonės siekiant reaguoti į tai, kad siaurėja ta pilietinės visuomenės veikimo ir dvi. Taip pat e, pranešime kalbama apie tai, ką gali nuveikti ES delegacijos įvairiose šalise ryšių palaikymo pareigūnai. Ir kiek man teko konsultuotis, aš supratau, kad tos priemonės dabar veikia efektyviau ir ES geriau gali kovoti su šią problemą. ES atstovai e, jų darbas taip pat yra labai veiksmingas, ypač turint galvoje mm, diplomatinės pastangas, o žiūrint neformaliai yra Europos e, demokratijos fondas, European Endowment for Democracy, e, kuris irgi aktyviai veikia ir taip pat e, nemažai valstybių narių, Švedija, Danija, taip pat ir iš dalies Jungtinė karalystė vis daugiau dėmesio skiria šiai problemai. Taigi yra platus spektras įvairių įsipareigojimų, politinių e, priemonių ir tai rodo, kad ES rimtai žiūri į šią problemą. Ir ar jos reakcija yra veiksminga? Taip, nes ES gina žinomus žmogaus teisų gynėjus, pritraukia platesnės tarptautinės pastangas ir tai apsaugo uh, tai, kad tokiose šalise kaip Nepale, Meksikoje ar Kenijoje mm, valdžia nedrįsta griežtinti mm, savo požiūrio į mm, pilietinę visuomenę. Bet aišku, problemos išlieka, iššūkiai tebėra ir ES reiktų pagalvoti, kaip galima labiau būtų pasiremti tom tarptautiniam taisykliam ir pritaikyti jas e, konkrečiam politiniam kontekstui, kai politinė situacija sudėtingėja pasaulyje, tai reiktų ieškoti kažkokių politinių e, metodų darbo su pilietinę visuomenę, bet reikia, yra ta rizika, kad ES kaip ir mm, galėtų nepakankamai pasipriešinti tam tokiam tyliam pilietinės visuomenės veikimo erdvės ribojimui. Tai ką galėtume čia padaryti, ką ES galėtų padaryti, kad efektyviau reaguotų. Tai pirmiausia, lankščiau finansuoti žmogaus teisų gynėjus, kad galėtų skirti lėšas, kai jie turi keisti savo gyvenamą vietą. Taip pat ES galėtų e, ir plačiau veikti. Ir kalbant apie žmogaus teisų gynimo problemą e, ir žmogaus teisų gynėjus, tai ES turėtų mm, kaip ir plačiau veikti ne tik e, ginti to žmogaus teisų gynėjus, bet ir apskritai nevyriausybinės organizacijas. Ir čia reiktų pagalvoti apie tai, kaip ES galėtų būti proaktyvesnė, nereaguoti į tai, kas jau įvyksta, o bandyti užbėgti už akių mm, ypač turint galvoje, kai įvairūs režimai tiesiogiai bando susidoroti su žmogaus teisų gynėjais. Taip pat reiktų pagalvoti apie tai, kaip geriau subalansuoti politiką ir vystimosi pagalbos e, priemonės. Ir e, galbūt neapsiriboti tik tai tam tikrais uh, tam tikromis politinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip e, savo e, tarptautiniais e, partneriais. Ir ES aš, aštriau turėtų kritikuoti ir, ir paspausti tas valstybės, kurios bando susidoroti su nevyriausybinėmis organizacijomis, ypač kai tai trukdo, mm, tas ribojimas pilietinės visuomenės veiklos trukdo ES e, vystimosi politikos tose šalise įgyvendimui. Taip pat labai svarbu nuolat atlikinėti e, politinę situacijos analizę O kalbant apie kitą etapą, tolesnį etapą, tai labai svarbu tinkamai išanalizuoti vietos sąlygas ir mm, e, rengiant ES finansavimo e, e, strategijas atsižvelgti į tą vietinę situaciją. Ir taip pat reiktų siekti platesnių koalicijų tose nacionaliniuose kontekstuose, kad pilietinės visuomenės organizacijos NVO dirbtų su verslu, su, su kuo platesniais visuomenės sluoksniais. Tai yra, kad pilietinė visuomenė neapsiribotų tik tai žmogaus teisų gynėjais. Ir taip pat ES reiktų pagalvoti apie tai, kaip jinai galėtų paremti įvairius pilietinės visuomenės veikėjus, nevyriausybinės organizacijas, bet taip pat ir neformalius pilietinės visuomenės veikėjus. Ir aš manau, reiktų pagalvoti apie taip, apie tai, kaip būtų galima teikti tą nefinansinę, ne tik finansinę paramą e, pilietiniai visuomeniai ir kaip būtų galima jau m, mm, naują modelį paramos nevyriausybinėm organizacijom susijęti, kad tai nebūtų tik tai dotacijos. Taigi yra priemonių, kaip kova su šia problema perkelti į kitą lygį yra taip pat šiame pranešime pateikiama 20 labai specifinių rekomendacijų. Aš čia nesileisiu į jų smulkų aiškinimą, bet galiu atsakyti į klausimus, kaip reikia keisti ES politiką ir mechanizmus, kad būtų galima aktyviau sureaguoti į šią problemą. Ačiū labai. Ačiū ponui Jengui. Tikrai puikiai apžvelgėte tikrai svarbų tyrimą. O dabar norėčiau suteikti žodį mūsų nariams. Ponas Asis dabar, jis yra pranešėjas šio klausimo. Ačiū labai. Pradėti norėčiau nuo padėko žodžių ponui Jangui. Tikrai puikiai atliekate savo darbą ir man atrodo, kad čia yra paliečiami visi svarbus pilietiniai visuomeniai aktualūs klausimai. Norėčiau pradėti nuo to, ką minėjote. Taip, tikrai yra nemažai susirūpinimą keliančių klausimų, kalbant apie dabartinę padėtį. Ir visame pasaulyje galime matyti, kad e, iš ties nėra pati geriausia situacija, kalbant apie pilietinės visuomenės organizacijas, tai turėtų kelti mums nerimą. Net ir pačioje Europos Sąjungoje yra tokių valstybių narių, kurių vyriausybės laikosi uh, požiūrio keliančio grėsmę pilietinės visuomenės autonomijai, yra netgi persikėjimas nevyriausybinės organizacijos. Ir tai tik įrodo, kad netgi e, tose šalise, kuriuose tarsi teisės aktai atitinka teisės viršinybės principus, vis viena randama būdų, kaip žengti tam tikrus žingsnius, kurie e, susiaurintų pilietinės visuomenės veikimo sritį. Na, nevardinsiu dabar tų šalių, tačiau puikiai žinome, kad ES yra tokių valstybių narių, kurios kelia grėsmę pilietinės visuomenės autonomiškumui ir laisviai. Yra 109 šalis pasaulyje dabar šiuo metu, kur yra pažeidžiama žmogaus teisės, Ir tai tikrai kelia nerimą, didžiulį nerimą. E, pilietinės visuomenės organizacijos netgi yra puolamos. Pavyzdžiui, šią savaitę netgi įvyko nužudimas. Ir Brazilijoje ta situacija nutiko, buvo nužudytas vienas iš žmonių ginančių e, atogražų miškus. Na ir iš ties e, gazdinanti situacija, kai žmonės žūva dėl savo darbo, dėl savo įsitikinimų, na galbūt ne kasdien tokie įvykiai fiksuojami, tačiau vis viena per, per daug dažnai. Dar dėl terorizmo norėčiau kai ką pasakyti. Mes turime tęsti savo kasdienę kovą su terorizmu Tas klausimas yra itin jautrus šiandieną. Dar vienas dalykas. Labai svarbu rasti būdų, kaip mūsų demokratinėje visuomenėje būtų galima m, dirbti siekiant saugumo, tačiau tuo pat metu užtikrinti ir tas pilietinės teisės. Na ir čia svarbus yra ir NVO vaidmo, nes neretai būtent nevyriausybinės organizacijos iškelia tam tikrus um, trūkumus, kurie pažeidžia žmogaus teisės. Pavyzdžiui, Egipte žinau, kad nevyriausybinės organizacijos negali gauti užsienio finansavimo, lėšų iš užsienio ir jeigu taip nutinka, tada jų atstovai gali atsidurti kalėjime iki gyvos galvos. Be abejo, e, taip galbūt bandoma išvengti teroristinių organizacijų finansavimo, tačiau man atrodo šiuo atveju tiesiog reikėtų viską aiškiai atskirti ir nesimti kraštutinumų. Dabar dėl jūsų pateiktų pasiūlymų, dėl tų vertinimų susijusių su padėtimi ES. Man atrodo, kad jūsų pateikti pasiūlymai tikrai yra įdomus. Ir ES, kaip jūs teisingai minėjote, yra tokia erdvė, e, kurioje bandoma spręsti kylančias problemas. Dar vienas dalykas. Labai svarbu užtikrinti pagarbą pilietiniai visuomeniai. Na ir taip pat reikėtų ieškoti glaudesnių ryšių su pilietinės visuomenės organizacijomis, tarptautiniu lygiu, reikėtų įtraukti verslo atstovus, privatų į sektorių. Reikia nepamiršti to, kad jie tikrai galėtų pagerinti situaciją, taip pat reikėtų geresnio sąryšio tarp ES ir tarptautinių organizacijų. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Atsiranda vis naujų pilietinės visuomenės veikėjų, tai yra tokios iškylančios organizacijos, iškylantis veikėjai. Tačiau jie yra labai svarbus, kalbant apie žmogaus teisų gynimą, mums aktualių vertybių gynimą. Na ir daugumoje šalių pastebime, kad yra tokių naujai atsirandančių organizacijų, Tad ES reikėtų bandyti gauti daugiau informacijos apie tai, susipažinti su tomis organizacijomis, galbūt suteikti joms reikalingą paramą. Na ir tikrai labai išsami analizė jūsų pateiktame dokumente yra atlikta. Svarbus yra ir tie e, siūlomi progresavimo būdai, kaip būtų galima judėti į priekį ateityje. Tuo reikėtų grįsti mūsų darbą. Ačiū. Nesu. Ačiū labai. Norėčiau tarti žodį ir pakalbėti apie tą problemą, bei apie patį reiškinį ir apie su tuo susijusias galimybės. Na, čia aš matau vieną problemą. Nevyriausybinės organizacijos, kurios yra įsisteigusios, kurios vykdo savo veiklą, neretai susiduria su įvairiausio pobūdžio spaudimu. Aš pats neseniai lankiausi Vietname, ten vykau kartu su pirmininku ir ten buvau susitikęs su neįgaliųjų bendruomenės atstovais. Tai nebuvo oficiali vizito dalis, tačiau aš taip pat turiu galimybę susitikti ir su kitų organizacijų, kurčiųjų organizacijų atstovais. Prieš aštuonerius metus buvo norėta įsteigti nevyriausybinę organizaciją mm, Vietname, tačiau to padaryti nepavyko. Tad aš laišku kreipiausi į pasaulio kurčiųjų organizaciją. Ir man buvo atsakyta, kad panaši situacija yra tikrai ne vienoje šalyje, yra įvairiausių ribojimų, uh, kalbant apie tokių organizacijų veiklą. Ir ma, net nebejoju, kad įtakojamos ne tik kurčiųjų organizacijos, tačiau ir kitos nevyriausybinės organizacijos, nes jos m, neturi galimybės tiesiog netgi įsisteigti kartais. Tikiuosi, kad tą problemą galėsime ateityje panalizuoti. Ačiū, ponė Lokbiller, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti profesoriui Jenksui už už tą ataskaitą. Na, tiesą pasakius, jos neperskaičiau, tačiau klausiausi atidžiai jūsų pristatymo ir man atrodo, kad jūs turite tikrai neblogų pasiūlymų, kaip būtų galima e, pagerinti tas turimas finansinės priemonės. Ir tikrai to džiaugiuosi, bet to šiame komitete yra darbo grupė, kuri seka procesus susijusius su ta finansavimo priemonė. Ir man atrodo, kad E, tikrai dabar puikus metas yra išgirsti jūsų nuomonės to klausimo. Na ir turėčiau klausimą. Mm, jūs minėjote, e, kad e, viename savo pasiūlymu, kad reikėtų ryšių palaikymo pareigūnams E, tokias konkretesnės nuorodas suteikti dėl jų darbo. Na ir mes patys, kai vykstame į vairias šalis, susitinkame su tais ryšių palaikymo pareigūnais. Jų darbas tikrai yra labai svarbus. Tad tikrai norėčiau m, mm, išgirsti iš ES, ar yra galvojama, kaip būtų galima sustiprinti, dar labiau sustiprinti ryšių palaikymo pareigūnų darbą bei įtaką. Jūs taip pat pateikėte pasiūlymą remti regioninės organizacijas, kurios dirba su ta e, mažėjančia erdve. Ir jūs taip pat minėjote, kad yra tokių vyriausybių, kurios yra pasirengusios bendradarbiauti šio klausimo. Nežinau, ar tai yra ataskaitoje, melai tai perskaityčiau, tačiau galbūt būtų galima daryti nuorodą į Aziją, į Afrikos sąjungą, pakalbėti apie tai, kokios vyriausybės yra atviresnės šiuo aspektu. Dar vienas dalykas Kaip Jūs minėjote pradžioje, pilietinės visuomenės organizacijų veiklos erdvės mažėjimas vyksta visur, įskaitant ir ES valstybės narės. Ir man atrodo visai neseniai Vengrija mm, viešai paskelbė, kad e, atvirosios visuomenės e, fondas e, bus išspirtas laukan, jeigu galima tai pasakyti. Tad norėčiau e, sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė ir kaip tai įtakoja ES patikimumą bei mūsų įvaizdį. Ačiū, Davidai, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat e, pranešimo išsamei neperskaičiau, tačiau man atrodo, kad jis yra itin naudingas. Ir atleisti, jeigu mano klausimai bus ne visai tiesiogiai susiję su šią ataskaitą, tačiau mm, kalbant apie jūsų minėtą šalis, ir apie žmogaus teisų padėtį. Dažniausiai praeitie būdavo neigiami tokie pažeidimai arba būdavo žadama ištirti situaciją. Ir neretai tiesiog buvo teigiama, kad kažkokios išskirtinės aplinkybės susi, susiklosti vienu ar kitu atveju. Nu, kalbant apie Vietnamą, m, mm, neretai e, išgirstame štai ką, kai iškeliame vieną ar kitą problemą, mums pasakoma, kad tai yra vakarietiškos vertybės ir mes ten problemos nematome. Mm, pamenu, kad su mūsų pirmininku buvo susitikęs Vietnamo atstovas ir jis tiesiai šviesiai pasakė, kad Vietname žmogaus teisų pažeidimų nėra. Nes tiesiog tokie yra jų įsitikinimai, jie nesivadovauja vakariečių vertybėmis, tad galbūt e, labai svarbu būtų mm, ir kartais ir apibrėžti, kas yra tie žmogaus teisų pažeidimai, kad visi sutartume dėl to, kas tai yra. Dar dėl prekybos politikos. Man atrodo, kad ten taip pat yra erdvės e, remti pilietinę visuomenę, nes kalbant apie prekybos susitarimus. E, yra nu, pilietinės visuomenės dalyvavimui numatyta tikrai galimybių, tačiau nežinau, ar jos yra pakankamai išnaudojamos ir galbūt ir šioje srityje e, ES galėtų didesnį įtaką daryti. E, Galbūt tai šiek tiek viršė jūsų darbo ribas, tačiau reikia ieškoti, kaip prasti būtų pilietinę visuomenę labiau įtraukti. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju už paaiškinimą. Jūs sakėte, kad Europos Sąjunga turėtų pakeisti savo strategiją. Jūs taip pat sakėte, kad kovotojai už žmogaus teisės patiria didžiulį spaudimą. Jiems reikėtų kaip ir tokią prevencinę pagalbą teikti, tam, kad jie nebūtų persekiojami ir nebūtų sulaikomi. Taigi, kaip konkrečiai galima būtų tai praktiškai padaryti, kaip galime aktyviai tuos žmonės apsaugoti pavyzdžiui, reikia žinoti iš anksto, kaip konkrečiame regione įmanoma būtų tai padaryti. Mes matėme, kad tokių problemų yra ne vienoje šalyje. Taigi, ar galime realiai susipažinti su situacija vietoje, ar turime dialogo partnerių, ar turime galimybių veikti. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip praktiškai galime tą proaktyvę apsaugą užtikrinti. Galime pasiremti ir patirtimi, štai pavyzdžiui, jeigu žinome, kad, e, jeigu žinome, kad sulaikomi tie žmonės, tai ko gero visiems aišku, kad sudėtinga tai jiems padėti. Dabar pono Ustrevičiui žodis. Ačiū labai, ačiū panu Jangui už tai, kad pas mus atvyko Džiaugiuosi, kad pasidalėjote šiuo tyrimu. Man atrodo, kad tai labai svarbus indėlis į mūsų komiteto veiklą ir apskritai ES mm, bendras politikos priemonės, e, kurios yra nustatytos. Akivaizdu, kad autoritarinės, nedemokratiškos valstybės e, sukūrė tokius itin e, sudėtingus, išmanius mechanizmus, ir ten yra atsižvelgiama į nacionalinę specifiką, ieškoma būdų, kaip e, kontroliuoti pilietinės visuomenės organizacijas, aktyvistus. Na, o jeigu ne, neįmanoma jų kontroliuoti, kaip bent jau juos išstumti iš e, aktyvios veiklos. Tad norėčiau pakomentuoti E, tas tokias sąlyginį demokratiškas valstybės, kuriuose nėra autoritarinio režimo, tačiau tendencijos yra panašios. Yra dar sudėtingesnės, dar išmanesnės priemonės, mechanizmai naudojami, pavyzdžiui, žiniasklaidos priemonės. Pavyzdžiui, aktyvistai yra kritikuojami, kaltinami e, per įvairius žiniasklaidos kanalus ir taip pat tie žiniasklaidos kanalai uh, E, yra sutelkti e, mažumos rankos, jeigu galima tai pasakyti. Jie nėra labiau paplitę ar kažkokie įtin nepriklausomi. Ir kalbant apie tą poveikį visuomeniai, man atrodo, kad e, reikėtų nenuvertinti žiniasklaidos vaidmens, juk čia kalbame apie žmonės, puikiai suprantame, ką tai reiškia. Tai yra psichologinis, neretai ir fizinis spaudimas, su kuriuo susiduria tokie žmonės kasdienėme gyvenime. Tad norėčiau paklausti dėl štai ko. Dėl finansinių priemonių naudojimo. kasdienime gyvenime matome to pavyzdžius ir norėčiau sužinoti, kiek veiksmingai ES nustato sąlygas susijusios su finansinės paramos programomis, mm, patos paramos teikimu, kad būtų išvengta to, e, jog nacionalinės mm, vyriausybės nesimtų tokių veiksmų, kuriems mes nepritarėme. Ar yra čia kažkokių tai tendencijų, kurias būtų galima panalizuoti, kažkokias tai išvadas padaryti? Ačiū. Elnök úr, <clears throat> tisztelt Jánk úr, köszönjük szépen a beszámolót, nagyon tanús. Dėkoju pirmininkė, ponė Jungs, dėkoju Jums, kad atvykote ir kad pristatėte savo studiją. Labai įdomu buvo išklausyti Jūsų rezultatų. Tačiau ar kas nors kalbėjo apie Vengriją dabar? Norėčiau pastabą išsakyti. Labai buvo smarkiai kritikuojama Vengrijos pilietinė visuomenė ir ta kritika yra nepagrįsta. Išgirdome kad situacija yra labai bloga pilietinės visuomenės šioje šalyje. Mes Vengrijoje turime tikrai labai aktyvę pilietinę visuomenę ir visi tie kritikai tiesiog e, neteisybę sako. Norėčiau pasakyti, kad Vengrijoje niekaip nėra ribojamos pilietinės visuomenės teisės. Turiu taip pat pasakyti, kad Vengrija yra prieš amerikietiško tipo demokratijos eksportą. Ir dabar ponas Sorošas ir kiti bando e, parodyti kažkaip kitaip mūsų demokratijos eksportą įvaizdį. Mes tiesiog nenorime, kad kažkas iš išorės nurodinėtų, ką mums daryti ir kaip gyventi. Tos visos kairuoliškos, postkomunistinės e, idėjos e, pasireiškia tuo, kad didžiuliai pinigai yra siunčiami į Vengriją ir taip yra finansuojama opozicija. Aš noriu jums tik tai tuo parodyti, kad kritika yra nepagrįsta. Aš esu vengras, bet gyvenu Rumunijoje. Mes taip pat turime pilietinės visuomenės organizacijų. Ir dabar tokios organizacijos bandė e, mums atstovauti, pasakyti, kogi Rumunijos vengrai iš esmės nori jie bandė kalbėti už mus. Tai yra Rumunijos vyriausybės draugai, jie bandė už mus kalbėti ir tai jau nėra reali, realiai veikianti pilietinė visuomenė. Tai yra komunistinio arba labai liberalių pažiūrų uh, įsikišimo ženklas. Pone post. Aš turiu pripažinti, kad neskaičiau jūsų e, pranešimo ir šiek tiek pavėlavau į jūsų pristatymą. E, pradžios negirdėjau, bet štai kas man labai patiko, jūsų 20 rekomendacijų yra tikrai labai įdomios. Aš e, perskaičiau informaciją apie jas ir, tarkime, iš ankstinio perspėjimo sistema, man atrodo, labai gera idėja situacija labai skiriasi skirtingose regionuose. Skirtinga politinė situacija skirtingose šalyse yra. Na, o aš dabar norėčiau sužinoti, ar yra skirtumų tam, tar, tam, tarp tam tikrų grupių, pavyzdžiui, tarp moterų, tarp neįgalių asmenų skirtingose šalise. Be to, vis dažniau yra pasinaudojama kovos su terorizmu pretekstu ir bandoma apriboti pilietinės visuomenės susibūrimus. Tokios tendencijos yra pastebimos. Manau, kad reikėtų pagalvoti, kaip adekvačiai galima būtų palaikyti, paremti pilietinę visuomenę. Mano kartos žmonės žino, kad kiekvienai kartai reikia vėl iš naujo ir iš naujo kovoti už demokratiją ir už žmogaus teisės. Demokratija nėra kažkoks tai paveldimas ar savai mes suprantamas dalykas. Kiek, visiems reikia už ją kovoti. Ir čia, ko gero, ekonominiai argumentai yra svarbus taip pat. Mes ratifikavome daugybę deklaracijų dėl žmogaus teisų, tačiau, ko gero, jų vertė nepakankamai didelė tam, kad demokratija būtų sustiprinta. Pirmininkas, dėkoju. Dabar siūlyčiau keletą minučių skirti ponui Asara Rinaldi, prašom. Iš Defko. Taigi pirmiausia, ponia Sara Rinaldi. Okay, um, good morning. Labą dieną visiems. Dėkui, pirmininkė, už suteiktą man žodį. Norėčiau Europos komisijos vardu sureaguoti ir esu iš tarptautinio bendradarbiavimo ir vystimosi direktorato. Šis pranešimas iš tiesų labai įdomus, labai gerai parengtas ir labai geras laikas dabar yra šiai problemai apie siaurėjančią e, pilietinės visuomenės veikimo erdvę iškelti. norėčiau paklausti, ar jūs taip pat konsultavotės ne tik su mūsų, bet ir su kitais generaliniais direktoratais, kurie dirba su pilietinė visuomenė, nes ataskaitoje nelabai e, pastebime. Ir e, noriu pasakyti, kad pagal vystomojo bendradarbiavimo e, paramos vystimuisi priemonę, nepakankamas dėmesys skirtas pilietinių visuomenių ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimui. ta viet, vietos e, bendruomenė yra tas ir, ir vietos valdžia dažnai yra tas ryšys nevyriausybinio organizacijų ir valdžios. Norėčiau 5.2 punktą pakomentuoti, jis susijęs su finansinė parama, be kita ko, o kalbant apie politinės reagavimo priemonės, tai jūsų pranešime Mm, pozityviai vertinama tai, ką daro komisija, gindama žmogaus teisų gynėjus. Tai yra mm, vienas iš prioritetų mm, mūsų darbe. Mes teikiame finansinę paramą, bet ta finansinė parama yra teikiama uh, neatsiejamai nuo kitų politinių priemonių. E, tai yra teikiame e, konkretiems žmogaus teisų gynėjams ir politinę paramą. Ir aš čia aišku nesileisiu į išsamų pristatymą to, ką mes darome, bet norėčiau kai kurias jūsų pranešimo klaidas ištaisyti galbūt tai jum atrodys detalės, bet tai yra svarbu. Perkelimas į Europos Sąjungą, kad mes remiame asmenis, e, kurie persikelia į Europos Sąjungą, bet e, didžiausia paramos dalis ne tam yra teikiama. Didžiausia mūsų paramos, Europos Sąjungos paramos dalis teikiama vietoje kur tie žmonės gyvena, tai yra teisinė medicinė parama, nes dėja yra buvę ir kankinimo atveju. E, teikiame e, finansinę paramą, kad šeimos pragyventų, e, kai e, jų mm, šeimos narys, kuris yra žmogaus teisų gynėjas, atsiduria kalėjime. Mes iš tiesų neištraukėme tų žmogaus teisų gynėjų, e, iš jų šeimos, iš jų šalies. Ta svarbu paminėti. Ir parama žmogaus teisų gynėjams e, teikiama taip vadinamų iš apačios viršų principų. E, remia vietos nevyriausybinės organizacijas, tarptautinės nevyriausybinės organizacijas, mūsų delegacijos užsienio šalise kasdien bendrauja su žmogaus teisų gynėjais ir, ir klausia, kokios uh, pagalbos, kokios apsaugos iš ES jam reiktų. Jokių būdų neprimetame uh, savo paramos, tiesiog klausėme, ko tie žmonės pageidautų. Žmogaus teisų gynėjo apibrėžimas yra labai platus ir mes į tą apibrėžimą įtraukiame ir demokratijos aktyvistus kartais remiame ir tuos gynėjus, aktyvistus, kurie yra labai politiniai, kurie dalyvauja opozicijos darbe. Bet, e, e, kaip jau noriu e, pabrėžti, žmogaus teisų gynėjų rėmimas yra vienas iš mūsų prioritetų, bet tai tikrai nėra pagrindinė mūsų veikla, jinai yra daug platesnė. skiriame labai daug lėšų žmogaus teisų gynėjams remti, bet dėl to nenukenčia tos iniciatyvos, kurios yra už demokratiją. Esame pirmasis ne, vietos nevyriausybinio organizacijų remėjas. Ir dar ką galėčiau pasakyti. Koks būtų tos paramos poveikis? Pavyzdžiui, mes vykdom aktyvę tokią aiškinamąją veiklą ir tada, sakysim, kažkokios griežtos taisyklės dėl nevyriausybinio organizacijų veiklos, ją ribojančios, nepriimamos. Tai, tai yra irgi mūsų darbo rezultatas. O kalbant apie tą pilietinės visuomenės veikimo laisvės ribojimą, tai mes esame, mes remiame nevyriausybinės organizacijas ir iš tiesų daug ką dar galėčiau uh, pasakyti apie šį pranešimą. Jis labai platus ir mes iš tiesų pagalvosime apie tas geras rekomendacijas, nes rengiamės ir uh, kitam e, savo darbų laikotarpiui. Ir aš e, manau, kad tolesnis dialogas Europos parlamentu tiek šiame, tiek dėve komitetuose yra labai svarbus ir galėsime čia tada labiau įsigilinti į tų rekomendacijų, kas e, specifika, kas jau padaryta, ką galima geriau padaryti. Pone e, Rosi, kolega praktiškai visą jūsų kalbėjimo laiką e, panaudojo, tai jums liko tik dvi minutės e, po kolegės kalbėjimo. Dėkui. Aš vėlgi nekartosiu tų priemonių, kurias turi ES pilietiniai visuomeniai remti. Tik priminsiu tai, kas E, teigiama pranešime, kad ES turi aišku politinį įsipareigojimą, tiek ir e, tai atsispindi vyriausios e, įgaliotinės, tiek valstybių narių, tiek komisijos veiklų, veiklos planuose ir veiksmų planai numato taip pat ir diplomatinę veiklą remiant pilietinę visuomenę ir siunčiant tiek viešuosius, tiek privačiuosius signalus. E, numato įvairius dialogus, e, dalyvavimą įvairiose mm, forumuose ir veiksmų planuose taip pat pabrėžiama, kad reikia proaktyviau veikti. Kokie yra tie iššūkiai, e, su kuriais susidurėme? Kaip tyrimas ir parodė, ES turi daug priemonių, kurias gali naudoti, taip pat ir platų diplomatinį tinklą, delegacijas, ES delegacijas, ambasadas ir taip toliau. Aišku, kad e, tie veiksmai, kurių įmamasi, reikalauja koordinavimo tarp išorės veiksmų tarnybos, valstybių narių ir, ir kitų tarnybų. Ir ne visuomet taip lengva uh, sukoordinuoti visų tų uh, tarnybų darbą. Buvo klausima apie žmogaus teisų gynėjų e, teisų užtikrinimą ir e, Ir noriu pasakyti, kad mes labai dažnai e, remiame žmogaus teisų gynėjus. Ir kai rengiame, mokome ES delegacijų darbuotojus, tai žmogaus e, teisų užtikrinimo klausimai yra įtraukti į jų mokymo programas. Dar vieną svarbų dalyką norėčiau pabrėžti, kuris galbūt pranešime nėra pakankamai pabrėžtas. Tai yra mūsų matomumas tose uh, užsienio valstybėse. Mes esame matomi e, tose trečiosios šalise ir iš tiesų aktyviai tenais veikiame. Ir siekiame, kad aktyviau dalyvautume ir, ir, ir aktyviau dalyvaujame, aktyviai dalyvaujame, e, užmėgsdami ir palaikydami santykius su vietos, santykius su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis. Dėkoju e, visiems už išsakytus komentarus, už pateiktus pasiūlymies. Galbūt ties keletų dalykų apsistosiu, kurie labai svarbus aš savo pranešime pabrėžiau tą puikų darbą, kuris yra atliekamas, bet kaip ir sakiau, kad galbūt būtų galima į tokią, e, tokį aukštesnį etapą ES e, įvairių priemonių įgyvendinimo pereiti, jo lab, kad ta problema vis aštrėja. Tas ankstyvojo įspėjimo mechanizmas, čia galbūt galimybė proaktyviau veikti ypač esant mm, tokiam įtemptam politiniam kontekstui, pavyzdžiui, kai labai drakoniški įstatymai yra primami ir režimai labai e, tikslingai m, mm, nukreipia e, savo pastangas kovai m, mm, su žmogaus teisų gynėjais. Galbūt galima nuspėti, kad bus tokie įstatymai priimti tas nuspėjimas tada leistų ES kaip rimtis tokių aktyvesnių priemonių ir mm, tai būtų, galima būtų sėti su finansavimo įvairiomis iniciatyvomis, kad užtikrinti tų mm, nevyriausybinio organizacijų pilietinės visuomenės didesnį atsparumą sudėtingomis sąlygomis kad jos galėtų geriau apsiginti, apsisaugoti. Taip pat e, ES reiktų sistemiškai e, glaudžiau bendradarbiauti su kitomis organizacijomis. Aišku, kad tas bendradarbiavimas vyksta, bet aš norėjau e, pabrėžti, kad reikia užtikrinti didesnį sistemingumą su Europos taryba, su EBPO ir kitomis tartautinėmis struktūromis. Toliau, Afrikos sąjunga e, taip pat e, atlieka ir tokį politinį darbą skirtą e, konfliktų sprendimui. Aišku, nėra lengva ES su tokiais regioniniais partneriais bendradarbiauti. Ir pati viena jinai tų mm, problemų neišspręs. Bet šie dalykai turėtų patekti į tą ES Mm, platesnę diplomatinių veiksmų erdvę. Ir čia dar jau baigdamas pasakysiu, pasakysiu kad ponas Martin siūlo, kad visą tą naratyvą apie e, pilietinę visuomenę turėtume perdaryti, nes šiandien kalbame ne apie tuos kelis drakoniškus įstatymus e, vienoje ar kitoje valstybėje. Kalbame apie tai, kad pilietinė visuomenė turi trauktis ir, ir tie režimai dažnai net nebando kažkaip užmaskuoti tų savo griežtų priemonių, kurias e, jie nori įdėkti. Ir galiausia paskutinis pasiūlymas. Noriu štai ką pasakyti net pačiomis sudėtingomis situacijomis ES turi toliau vystyti, e, vystimosi, e, vykdyti vystimosi politiką ir būti vietoj. Bet reikia turėti ir vertinimo mechanizmus, kad galėtume iš tiesų pasižiūrėti, ar tos, e, tas mūsų darbas yra duoda mm, gerus rezultatus. Nes dabar man susidaro įspūdis, kad nėra mechanizmų ar priemonių įvertinti, ar ES nedaro, mm, nesukelia didesnio blogio, negu kad e, duoda naudos. Pavyzdžiui, Egipte ES dabar su kai kuriomis savo programomis galbūt prikuria problemų nevyriausybinėm organizacijom, vietoj to, kad padėtų jas spręsti. Tai nėra ES mm, kaip ir e, kaltė, nes galima padaryti tik tiek, kiek galima. Bet e, man atrodo, kad turėtume e, turėti kažkokias tai priemonės įvertinti, ar ES kartais neprikuria papildomų problemų, kurių tikrai niekam nereikia. Dėkojame ponui Jums, dėkojame už baigiamasias pastabas. Šis klausimas be jokios abejonės iš mūsų darbo atvarkės niekur nedings. Galėsime e, dar šią medžiagą pasiremti, kai dirbsime su ponasis pranešimu. Dėkuojame. Su questo punto qua, eh? cinesi? Sì, dei cinesi. Antonio, est-ce que tu m'entends bien Oui, c'est ça. Ok, tu me vois aussi.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 Labas rytas, Briuselį. Ar girdite mane? Norėtume, kad keletą sakinių pasakytumėt ar paskaitytumėt teksto gabaliuką. Nieko neturiu, jokio teksto, bet aš pabandysiu apibūdinti tai, ką matau salėje. Dėkui, to užtenka. Norėčiau, kad jūs kalbėdami išjungtumėt mikrofoną. So I'm just going to run a test on the microphone, okay? Okay. Yes, right now we don't hear you. It's okay, thanks. So you can hear us now? So yes, yes. So switch it on. You,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 possiamo iniziare questo scambio di opinioni. Atrodo, kad galėsime dabar pasikeisti nuomonėmis apie situaciją žmogaus teisių uigūrų Xinjiango e, autonominėme regione. Tai yra Kinijos liaudės Respublikos vienas iš autonominių regionų. Yra gruodžio mėnesį mūsų patvirtinta rezoliucija, kuria yra prašoma e, išlaisvinti Jantotį. Jį taip, jis taip pat turėtų būti išteisintas, jam turi būti vėl suteikta judėjimo laisvė, taip pat ir už Kinijos ribų. Taigi dabar ekspertų pasisakymą išklausysime. Situ e, situaciją šie ekspertai stebi jau kuris laikas, ilgą laiką. Pirmiausia, Sophie Richardson iš Human Rights Watch organizacijos. Ji pristatys bendrąją situaciją. Taigi aštuonios minutės jums skiriamas, prašom. Thank you. Good morning, uh, and thank you to the European Parliament for inviting us to join you. Equally important, many thanks for the series of strong resolutions over the. Ačiū labai parlamentui už tai, kad pakvietė mane prisijungti prie šių diskusijų. Džiaugiuosi tomis svarbiamis rezoliucijomis, kurios buvo parengtos. Kinijos vyriausybė, kurie atėjo į valdžią 13 metais, vadovaujasi trimis pagrindinėmis tendencijomis, į kurias norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Visų pirma, yra mm, puolama nepriklausoma pilietinė visuomenė, kankinami žmogaus teisų advokatai ir yra priverstinai išgaunami prisipažinimai. Taip pat e, norima panaudoti kibernetinio saugumo priemonės. Dar vienas dalykas Ir mes manome, kad Kinija bando perdaryti įvairiausius mechanizmus taip, kad jie atitiktų jų poreikius. E, taip pat nerima kelia ir ES sulaikymai e, Kinijoje ir už jos ribų. Ir norėčiau trumpai pakalbėti apie kovos su terorizmu teisės aktus. Kinijoje trūksta bazinės apsaugos įtariamiems asmenėms, Ir pastaraisiais metais Kinijoje tikrai buvo daug mirtinų, politiškai motivuotų atakų nukreiptų prieš plačiąją visuomenę. Nuo 2009 metų keli šimtai žmonių mirė Sinzengo provincijoje, mm, kai buvo užpultos, pavyzdžiui, policijos būstinės, traukinių stotis ir taip toliau. 2016 metais įsigaliojo kovos su terorizmu teisės aktas ir jis kelia nerimą todėl, kad terorizmo apibrieštis yra itin plati, atvira ir nėra aišku, ką konkrečiai jį apima. Naujasis teisės aktas e, numato nuolatinę išsamę skaitmeninę stebėseną, taip pat yra praplėstos teisės saugos institucijų galios. Ir įgaliojimai, tiesą pasakius, galioja net už Kinijos sienom. Na ir vyriausybė nesugeba pateikti skaidrios informacijos apie e, teisės saugos veiksmus susijusius su įtariamais teroristais 16 metais. Akivaizdu, kad susidurima su didžiulėmis grėsmėmis ir yra kontroliuojama, pavyzdžiui, žurnalistų prieiga prie informacijos, taip pat nėra pateikiama informacija apie te, įtariamus teroristus. Dar trumpai norėčiau apie Sinzengo provinciją pakalbėti. Čia gyvena 10 milijonų uigūrų ir kitos etninės mažumos. Ir ten įtin daug diskriminacijos, represijos atveju. Taip pat nėra galimybės naudotis E, privalomomis žmogaus teisėmis ar išpažinti norimos religijos. Ir norėtume atkreipti dėmesį į dvi tendencijas Sinzengo e, provincijoje. E, tai yra su terorizmu susijusios problemos Taip pat yra ribojamas laisvas judėjimas ir nuo 16 metų spalio mėnesio Kinijos e, pareigūnai atšaukė Sinziango uigūrų autonominio regiono gyventojų pasų galiojimą. Taip pat mm, buvo pasakyta, kad toks apribojimas susijęs su laisvė judėti yra būtinas siekiant e, užtikrinti kolektyvinį valdymą, tačiau kažkokių pagristų priežasčių nebuvo pateikta. Ir kai buvo um, spaudžiami pareigūnai pasakyti, kas konkrečiai nutiko, jie pasakė, kad yra dokumentai, tačiau nėra, jie nėra skirti jūsų akims. Ir kol kas neaišku, nei kada baigsis e, tas toks apribojimas, nei kada asmenys galės atgauti savo pasus. Ir toks pasų galiojimo sustabdymas iš ties pažeidžia visas įmanomas žmogaus teisės, tas mes raginame valdžios pareigūnus e, sustabdyti tokią diskriminacinę politiką. Dar viena problema yra religijos išpažinimo e, laisvės ribojimas. Ir taip, e, Europoje ir JAF yra daug diskutuojama apie islamą, tačiau būtent Kinijoje yra taikomi patys griežčiausi apribojimai susiję su tikėjimo laisvė. Ir 2015 m. sausio mėnesį įsigaliojo naujas teisės aktas, dėl, ten yra numatytos griežtesnės bausmės, pavyzdžiui, už dalyjimąsi religinio pobūdžio medžiagą ar už ekstremistinių kabutėse uh, kažkokiu tai rūbų dėvėjimą, taip pat uždrausta religinė veikla e, už registruotų patalpų ribų. Na ir galime tik įsivaizduoti, kokią įtaką tai daro asmenų laisviai. Vis dėlto tai yra itin didžiuliai ribojimai susiję su teisė išpažinti norimą religiją ir tos teisės E, valstybė tikrai negali atimti. Dabar pakalbėsiu apie tai, ką galėtų padaryti Europos parlamentas. Man atrodo, kad parlamento nariai galėtų taikyti spaudimą Europos Sąjungai e, dėl didesnių, geresnių standartų mm, susijusių su Kinija. Ir panašu, kad kol kas tai nėra daroma. daugiau rūpimi klausimai galbūt ES yra susiję su priekyba ar saugumu. Dar vienas dalykas trūksta ir nuoseklumo tarp valstybių narių pasisakant dėl žmogaus teisų pažeidimų. Visai nesnei tik vienas iš, viena iš keturių ES valstybių narių pasirašė laišką, kuris buvo išsiustas Kinijos pareigūnams. Ten buvo kalbama apie žmogaus teisų aktyvistų kankinimus. Ir tik keletas valstybių narių prisijungė prie praeisiais metais parengto bendro pranešimo, kuriame taip pat kalbama apie panašias problemas, tad tai tikrai kelia nerimą. Mes manome, kad ES turėtų peržiūrėti savo bendradarbiavimą su Kinija, su Kinijos e, pareigūnais, teisės saugos institucijomis. Taip pat norėtume, kad e, Europos E, parlamentas e, siektų, jog būtų e, parengtos naujos užsienio reikalų ministrų tarybos išvados, nes pastarai kartą tai buvo padaryta tik 2003 metais. Dar vienas svarbus dalykas - reikia paraginti, kad parlamentas kreiptųsi į Kinijos pareigūnus, jog jie atšauktų tą. Mm, Sinzengo provincijos uigūrų gyventojų pasų galiojimo sustabdymą. Manome, kad būtų naudinga Europos parlamento delegacijai nuvykti į tą regioną ir apsvarstyti mm, galimą e, specialią draugystės iniciatyvą skirtą Tibetų ir Sinzengo provincijai, mm, jos parengimą. Taip pat tikimės, kad parlamentas ir toliau ragins paleisti e, Ilhamą Toti, taip pat kitus uigūrų asmenis, e, kurie buvo sulaikyti arba dingo e, per Liepą vykusius protestus, nors jie buvo sulaikyti vien todėl, kad bandė apginti savo žmogaus teisės. Gracija. Dėkuoju. Dėkuojame poniai Richardson. Dabar žodį perduosiu poniai Marija Osman, ji yra nepriklausoma žurnalistė. Jau 15 metais mūsų pakomitetyje buvo jį pakviesta pasisakyti. Ji parašė keletą knygų apie dabartinę situaciją Kinijoje, apie Kinijos menininkus. Taigi prašome, žodis jums. Aš e, šiek tiek sutrumpinsiu savo pasisakymą, nes 8 minučių man nepakaks taip pat. Taigi, didžiulė garbė ir iššūkis man šiandien čia pasisakyti. Jums e, tenka didžiulė atsakomybė dėl vykstančių dramatiškų dalykų Kšinjange. Uigūrai e, pageidavo, kad būtų šis regionas e, pavadintas rytų Turkestanu. Taigi jūsų informacija, kurią jūs surinksite ir perduotėse, yra labai svarbi. Kinija šiandien yra e, viena iš svarbiausių globalizacijos procesų subjektų, tačiau Kinijos vis dar, Kinija yra mažai pažįstama ir dar mažiau gerai suprantama. Taigi aš per aštuonias minutės pabandysiu dabar savo analizę pristatyti. Be to, aš e, tokį terminą pavartosiu, kuris praktiškai yra pranykęs iš politinio žodino dabartinio, tai yra totalitarizmas. Kaipgi uh, dabar, tačiau kaipgi dabar galime suprasti Kinijos vyriausybės elgesio, e, neatsižvelgdami į e, totalitarnio pobūdį ir kaip dabar atskirti Xinjiango įvykius nuo Kinijos įvykių konteksto. E, vieną dalyką svarbu pasakysiu. Visi tie, kurie nežino, kas yra totalitarizmas, nežino, nebuvo su juo susidūrę, nežino, kaip jį vertinti. Taigi, uh, atrodo, kad Kinija, nesuvokiama, kad dabar Kinija vis labiau išsivysčiusi šalis yra taip pat ir totalitarinė šalis, valstybė. Ir e, ko gero pagrindinis e, dalykas čia būtų pamėginti suprasti, kaip gyvena paprasti žmonės. Nuo Xi Jinping e, ateimo į valdžią 12 metais pamatėme, kad rep represijos liečia ir dvasinį žmonių gyvenimą. Štai pavyzdžiui, Ženjango e, provincijoje, kur e, daugiausia gyvena katalikų, buvo bažnyčių e, kryžiai nugriauti sunaikinti. Tie, kurie norėjo tam pasipriešinti, buvo sulaikyti. Pavyzdžiui, religinių judėjimų, tokių kaip Falungong arba Visagalio Dievo bažnyčios nariai yra sulaikomi įkalinami, kankinami ar net e, mirtinai sumušami. Štai pavyzdžiui, kovo 18 dieną Tibete e, jaunas e, ūkininkas valstietis Pema Gelsen susidegino ir tai jau būtų 147 auka tokio tipo. Ir dabar vietoj to, kad bandytų dialogą užmėgsti, valdžia šiame regione represijas įvykdo. Ir štai dabar, šiandien ryte skaičiau, kad 200 tibetiečių regiono buvo sulaikytų ir e, kai kurie iš jūsų e, buvo mušami e, visą naktį ir vos galėjo paeiti kitą dieną. Kaip galėjote patys apie tai išgirsti. E, Yra Xinjiangė taip pat ir patyčios praktikuojamos, pavyzdžiui, bandoma užkirsti kelią tėvams e, religinį auklėjimą, vaikams suteikti e, ramadano, pavyzdžiui, draudžiama metu badauti. Ir kai tik tai dvasinis judėjimas sulaukia, e, sutelkia daug pasiekėjų, pavyzdžiui, dešimtis milijonų, iš karto valdžia jaučia, kad jiems atsiranda e, grėsmė ir kad e, praktiškai absoliučiai jau piliečiai jai nepaklusi informacijos srityje Kinijos komunistinė valdžia labai griežtai e, kontroliuoja visą tai, kas yra rašoma, leidžiama, skleidžiama. Štai pavyzdžiui, kameros yra universitetų salėse įrengtos ir profesoriai paleidžiami, taip sakant, į pensiją geriausiu atveju arba įkalinami, kai tik tai bando vadinamasias vakarų idėjas propaguoti, pavyzdžiui, valdžių atskirimo principą, e, teisinės valstybės principus ir panašiai. E, ko gero, nedažnai girdime Liuksjabo vardą, pavardę e, Kinijoje. Ir tai nepaisant to, kad jis gavo 2009 metais Nobelio premiją, jis yra pripažintas akademikas ir ko gero vienintelis jo nusikaltimas tai, kad bandė papraš, e, bandė e, nubrėžti kažkokias tai gairias e, institucijų reformai Kinijoje. Be to dar jo ir nelaimės draugą reikėtų prisiminti Kšių Gžijongo. Jis yra vienas iš pilietinių teisių gynėjų, advokatų, kurie buvo masiškai sulaikomi nuo 2015 metų. Kinijos valdžia persekioja keletą šimtų e, žmogaus teisų gynėjų, kurie gina tokius žmonės, kurie, iš kurių, pavyzdžiui, e, žemės yra atimamos, jie gina e, tibetiečių vienuolius, taip pat ir musulmonus. Taigi Kinijos valdžia vėl tik tai parodė, kad jie nesugeba sugyventi su savo pačių šalies elitu ir kad jie apie reformas net negalvoja. Ir vienintelis dalykas, kuris svarbus Kinijos valdžiai, yra tik tai savo pačių valdžios išlikimas. Dar mažiau girdime Ilham Toti e, pavardę. Jis e, buvo nuteistas kalėjimui iki e, mirties 2014 metais. Jis buvo melagingai apkaltintas ir ko gero vienintelis jo nusikaltimas yra tai, kad jis bandė išspręsti uigūrų, kšinjangio ir hanų e, e, tame regione sugyvenimo problemas. Jis tiesiog bandė pasižiūrėti, kaip etninės mažumos sugyvena kitose pasaulio regionuose. Jis padarė išvadą savo tyrimų metu, kad geras e, valdymas gali e, būti tik tai tokiu atveju, kai jis yra pagrįstas tomis vertybėmis, kurios yra nepraktikuojamos Kinijoje. Taipogi, Kinijos valdžia, pavyzdžiui, per daugiau nei tiksliau daugiau nei pusiai metų uh, nutraukė interneto tiekimą Xinjiango provincijoje po 2009 metų etninių žudynių, uh, po kurių uh, daugybė tūkstančių yra išlikusių vis dar be žinios dingusių ir keletas šimtų žmonių buvo nužudyta. Valdžia atsisako įsileisti tarptautinius ne, ne, neutralius stebėtojus, taip pat netikė jokios informacijos ir aukų ar dingusių žmonių aukoms. Šiuo metu e, Kinijos totalitarizmas yra praktiškai eksportuojamas ir į užsienį. Totalitarinė valdžia turi išlikti dinamiška, jeigu nenori būti nušluota istorijos. E, laisvės apribojimo praktika yra praktikuojama šios vyriausybės ir užsienyje. Ir praktiškai e, niekas į tai e, nereaguoja. Kas e, realiai pasipriešino ar sureagavo į penkių leidėjų Hongkongė 15 metais dingimą? Kas, e, pavyzdžiui, e, bent pirštą pajudino dėl Kšiaužiago dingimo Hongkongė? E? Jis tiesiog nusikalto tuo, kad investavo keletą e, milijonų eurų į e, prezidento Xi Jinpingą e, artimųjų įmonę. OBOR One Bell One Road projektas E, naujųjų šilko kelių e, projektas taipogi yra šios sistemos dalis. Praktiškai statydama infrastruktūras Kinijos valdžia bando užsitikrinti izoliuotų regionų palaikymą. Tačiau taip yra tik tai e, mindomas, mindoma tūkstantinė Kšinžiango provincijos kultūra ir žmogaus teisė šiame regione uigūrai praktiškai užspendž, užspendžiami yra savo regione ir tai yra tik tai kaip ir e, išaldytas konfliktas, nes tik tai laiko klausimas, kada tai e, sproks. O blogiausia, kad e, bandoma yra prisidengti terorizmo pavojumi. Ir kuo tas pavojus yra didesnis, tuo policijos pajėgos yra didesnis, tuo yra daugiau e, kontrolės e, reidų ir tuo labiau Kšinžiangas ir apskritai visa Kinija tampa kaip ir Orvelo teritorija. Ačiū. Labai ačiū, poniai Holtzman. Dabar mūsų kita prelegentė yra ponia John Smith Finley per Skype. Ją matysime, jinai yra Kinijos studijų specialistė Newcastle universitete. Taigi, naudojamės šio laikinėmis technologijomis ir suteikėme gerbiamai prelegentiai irgi aštuonias minutės. Labas rytas, ar galite mane girdėti? Aš nekartosiu to, ką sakė Sofija ir Marija. Aš tiesiog pateiksiu savo pastebėjimus ir duomenys iš pokalbių, kai lankiausi Xinjiang provincijoje 16 metais. Pirmiausia, tai saugumo priemonės labai jaučiamos tame regione. E, ir visą laiką matomi patruliai, e, taip pat mm, karinėmis uniformomis vyrai e, vaikšto e, pasirengę bet kada imtis veiksmų, kad kažką sulaikytų. Policija vaikšto su automatais, tikrina žmonių namus, kiekviena parduotuvė, e, kiekvienas mm, pastatas mm, turi saugumo mm, patikrinimo priemonės e, ten, kur, laik, e, kur turistinėse vietose matomos uh, E, žmonių eilės, kad norint patekti į tą vietą, reikia praeiti saugumo patikrą, o ta vieta gali būti tiesiog aikštė, miesto aikštė. Aš e, jau nuo 95 metų su kai kuriais žmonėmis bendrauju ir vienas iš tų žmonių e, sakė, kad tas saugumo uh, įvedimas ir saugumo priemonės dabar yra taikomos visiems. Ir e, dabar bent jau gerai yra tai, kad visom tautybėm e, tos priemonės vienodai taikomos. Norint nusipirkti peilį, E, taip paprastai jo nenusipirksi, reikia turėti vietos tapatybės kortelę ir praeiti saugumo patikras. Mm, kariuomenės sunkvežimiai labai dažnai stovi kur nors prie sankryžų. Mačiau, e, pavyzdžiui, prie vieno tokio sunkvežimio tris kareivius apsiginklavusius. Taigi saugumo e, priemonės taip pat ir uh, ekspres autobusų stotelėse e, yra labai matomos, yra tie asmeniniai e, skeneriai, žmonių švietimo aparatai. E, viename iš rajonų nuėjau į pagrindinę mečetę ir pastebėjau, pastebėjau, kad jinai atrakinama tik tai prieš maldos laiką. Ir e, tą mečetę kaip ir apsaugota iš išorės, kad nebūtų galima į ją taip laisvai patekti. Maldos vyksta labai tyliai ir jeigu esi Mm, netoli tos mečetės, už jos durų tai nieko negirdi. Taigi ta saugumo atmosfera jaučiama labai visur, labai visur ir tai aišku e, yra susiję su daugeliu žmonių areštų ir dingimų. Dabar pasikalbėti laisvai su užsieniečiais ar nepažįstamais žmonėm niekas nenori, niekas nenori turėti problemų, nes bet kas gali tapti problema. Taigi geriausia vietos žmonių nuomonė gyventi nesusikeliant problemų, žmonės pasitikė tik senais gerai pažįstamais žmonėm, nepasitikė naujais e, žmonėm, su kuriais naujai susipažįsta, nepasitikė svetim šaliais ir niekad nėra linkę kalbėti apie politiką ar apie valdžią. Kai mes valgėme vienoje iš kavinių, tai tie žmonės, su kuriais bendravome, buvo labai įsitempę ir nuolat stebėjo aplinką ir būdavo, kad staigiai peršokdavo, mum kalbantis apie politinius klausimus, prie tokių bereikšmių e, klausimų, e, prie tokių, tokių bendro pobūdžio e, dalykų, nes matėsi, kad jie labai bijo, nes sakė, kad nuolat žmonės visko bijo ir ta tokia nuolatinė saugumo situacija, tie armijos sunkvežimiai dažnai turi mm, pasiklausimo įrangą ir gali klausytis pokalbių, pažiūrėjau, gatvėje 15 metrų atstumu. Ta man sakė viena e, moteris. ir dabar jinai išėjo į pensiją. Dirbo valstybės tarnautoje ir išėjusi į pensiją labai džiaugiasi, kad viskas baigėsi mm, ir aš galėsiu nebe, nebeužsimti politiką. Man dabar jau daug ramiau. Smurtas tie mokslininkai, e, tie kolegos, su kuriais bendrauju, sakė, kad labai dažnai yra įsiveržiama į žmonių namus. Ir e, tie, kas įsiveržia, paprastai yra vyrai ir jei moteris būna užsidengę e, veidus, tai tie tikrintojai nuplešia tuos galvos uždangalus. Ir dažnai net būna ištraukiami peiliai. Ir tokius incidentus Kinijos valdžia vadina terorizmu. Bet mano nuomonė, tai čia yra tik tai vietos, reagavimas vietos mastu į tą tokį e, į tuos tokius religinius ribojimus, kurie buvo įvesti, nes tie religiniai ribojimai davė priešingą rezultatą, negu kad buvo tikimasi. Ir dabar uh, jei kažką uh, traktuoji dabar to, dėl to tokio smurto, tai praktiškai žmogus, kuris traktuojamas kaip teroristas, nors toks nėra, gali iš nevilties tokiu pasidaryti. E, pietuose nėra jokios laisvės, jokios religinės laisvės, dabar nebegalima ten auginti barzdų ar ilgų plaukų, moterim negalima nešioti burkų. Diskriminacija darbe diskriminacija darbe, ką aš sužinojau iš tų, su kuriais kalbėjausi po 2009 metų. E, įmonės nebegali laisvai reklamuoti savo siūlomų darbo vietų. Visi norintis gauti valstybės tarnautojo darbą, turi labai sudėtingą egzaminą, sunku egzaminą išlaikyti, tai yra dalis kovos su korupcija. Ir dėl to diskriminacija darbe šiek tiek sumažėjo. Bet uh, antrame e, to, to proceso, norint gauti darbą etape, diskriminacija yra jaučiama. Ir kai kuriems žmonėms net gatvių, gatvių šla, šla, šlavimas yra svajonių darbas dėl egzistuojančio požiūrio. Ir dar norėčiau, nežinau, ar, ar tas aštuonias minutės jau išnaudojau, tikiuosi man pasakysit, kada jos baigsis. Ir dar noriu pasakyti, kad mm, kalbant apie socialinę ir ekonominę situaciją, tai labai daug jaunų merginų e, tampa prostitutėmis, kad pagerintų savo mm, šansus, savo galimybės gyvenime. Ypač tai e, liečia E, merginas iš labai neturtingų šeimų arba šeimų, e, kurių tėvai atsidūrė kalėjime ar yra mirę. Tai jos tada tampa e, tokiamis taip vadinamomis palidovėmis, sėdi karaoke baruose su verslininkais, kartais net teikia ir sekso paslaugas, ir taip tikisi, kad užsitikrins geresnį ateitį savo ir savo šeimoms apmokės e, savo mm, brolių ar seserų mokslus. Ir baigsiu e, savo pasisakymą vieną citatą, kurią išgirdau iš 18 metės merginos, kuri e, sa, sakė, kur yra mano etninės savigarbos jausmas. Viską, ką aš dariau, dariau motinos, brolio ar e, seserų vardan. Jei aš e, nebūdama prostitutė negaliu išlaikyti savo šeimos, negaliu pati mokytis. Tai mes visad jaučiamės uh, E, prastesni ir tai, ką aš darau, darau savo šeimos labui ir tai yra maksimaliai e, tai, ką aš galiu padaryti. Adesso darei la parola per due minuti. Kągi, dabar dvi minutės galiu suteikti žodį ponui Dolkun Isa. Būtų įdomu išgirsti jo nuomonę šiuo klausimu. Tad dvi minutės jums prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Labai svarbu yra uigūrų teisės, jų išsaugojimas ir uigūrai yra sulaikomi, įkalinami, persekiojami dėl religinių priežasčių, diskriminuojami, nyksta jų uigūrų kalba, taip pat kultūrinis gyvenimas. Ir tas iššūkis, su kuriuo susidurėme, tikrai e, kelia didžiulę grėsmę šiai mažumai, nes e, ji po truputėlį praranda savo kultūrinį identitetą. Po teroristinių išpolių Kinijoje Kinija prieėmė naujų teisės aktų ir dabar, dabar uigūrai yra persikiami tarsi e, e, teroristiniais pagrindais, nors tai nėra visiškai pagrysta. Ir tokia situacija jau galioja ne vienerius metus. Nuo 2009 metų E, nėra sudarytas galimybės vykdyti taikės demonstracijas uigūrams. Ir naujieji Kinijos e, antiteroristiniai teisės aktai m, mm, reiškia, kad dar labiau yra persiekėjamos tibetiečių, taip pat uigūrų bendruomenės. Nemažai tų žmonių yra pabėgę į kaimininę šalis, vengdami e, Kinijos vyriausybės persiekėjimo. 2015 metais Liepos mėnesį 109 uigūrų pabėgėliai buvo priverstinai sugražinti į Kiniją tailandiečių vyriausybės. 60 uigūrų pabėgėlių dar yra sulaikyti Tailando pabėgėlių centruose ir ten kali jau beveik trejus metus. Nuo 16 metų e, rūpiučio mėnesio buvęs partijos e, sekretorius buvo paskirtas Uigūrų regiono um, sekretoriumi, tad įgyvendinamos naujos saugumo priemonės, e, šimtai naujų patikrinimo postų yra įrengta. Daugiau nei 900 policijos stebėjimo stočių buvo įrengta. Na ir taip, šiandieną taip pat buvo kalbėta apie su pasai susijusią problemą ir pasų atšaukimą nuo praėjusiu metu spalio mėnesio. Tai niekada nebuvo lengvas klausimas su įgūrams, nes pasus jiems būdavo gauti nelengva. Na ir taip pat ataskaitos rodo, kad nuo 3 iki 5 tūkstančių e, mečečių buvo sunaikinta vyriausybės vien nuo praėjusiu metu rūpiučio mėnesio. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį dar vieną dalyką. Profesorius Tokti, jis yra nuteistas e, kalėti iki gyvos e, galvos ir mes šiuo atveju norėtume kreiptis į Kinės vyriausybę, paraginti laikytis e, konstitucijos, demokratinių teisių, užtikrinti, kad būtų suteikiama žmonėms mm, religinė laisvė, teisės viršinybės principai išlaikomi. Tokia agresyvi politika turėtų būti sustabdyta. Taip pat norėtume, kad Europos parlamentas ir Europos komisija, taip pat kitos tarptautinės įstaigos atidžiau stebėtų um, Kinijoje gyvendinamus teisės aktus susijusius su kova su terorizmu. Taip pat reikėtų uh, paskelbti um, nepaprastai rezoliuciją dėl um, mažumų apsaugojimo. Ir čia būtų galima pasirinkti 51 metų pabėgėlių konvenciją. Pane Lokbiller, prašau. Ačiū labai mūsų prelegentams už tokius įdomius pasisakymus, už um, jūsų darbą atliekamą šioje srityje. Turiu tik keltą nedidelių klausimų. Pane Richardson kalbėjo apie tai, kad ES nuo, 13, nuo 3 metų ar nuo 13 metų. Mm, Greičiausiai nuo trečius metus kalbėtojo turėmenyje ne, nebuvo vykdomi jokie renginiai, nerengtos, nerengti, nerengtos jokios išvados šiais klausimais. Ir jeigu Europos išorės veiksmų tarnyba taip pat ketina pasisakyti, galbūt e, būtų galima e, e, išsameu papasakoti apie profesoriaus Totį atvejį, e, ar jūs vykdote kažkokį tai darbą šioje srityje, ar jis yra lankomas kalėjime, ar jis yra įtrauktas į sąrašą tų kalinių, dėl kurių yra diskutuojama su Kinijos vyriausybė. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Dėkuoju, pirmininkė. Ši situacija yra tikrai dramatiška. Labai e, emocionaliai išklausiau šiuos tris pasisakymus, kaip kad ponė Holtman sakė, praktiškai Orvelo m, aprašyta situacija dabar susiklosti šiame regione. Milijonas kvadratinių metrų, sako kalbėtojas, tikriausiai kilometrų, e, yra toks dydis šio regiono. Tai tikrai svarbu yra kalbėti apie totalitarizmą, nes jeigu mes to nesuprasime, tai nieko neįmanoma nebus padaryti. Reikia kovoti su totalitarniu režimu, kaip kad buvo bandoma tai daryti su komunizmu. Nereikėtų niekada pamiršti, kad nereikia pamiršti nei komunizmo ir antikomunizmo, nei fašizmo ir antifašizmo. Kartais ES šios kategorijos yra šiek tiek primirštamos, tačiau nereikėtų jų pamiršti, juk tai vis dėlto dar egzistuoja. Na ir kadangi totalitarizmas ir komunizmas vis dar egzistuoja ir totalitarizmas vis dar egzistuoja, reikia ir antitotalitarizmą, antikomunizmą praktikuoti prieš tą režimą, kur, kur yra tūkstančiai žmonių žudomi. Skaičiau kažkur tai, kad Urundži e, regione yra kaip ir e, toks slaptas kalėjimų tinklas e, pastatytas. Ir tai yra kaip ir vals, visi tai žino, tačiau niekas apie tai nekalba. Tai yra kaip ir pusiau oficialūs e, kalėjimai ir tas regionas yra tiesiog kalėjimų regionu paverstas. Niekas nežino, kiek žmonių tuose kalėjimuose yra atsidūrę. Manau, kad mes turime suvienyti jėgas ir bandyti kovoti su šia problema. Mes visada bandėme padėti tibetiečiams, reikia padėti dabar ir uigūrams, lantoti ir kitiems reikia padėti, reikia padėti kitoms aukoms šio režimo. Lamtoti buvo ir kandidatas Sakarovo premijai gauti. Manau, kad šiais metais vėl reikėtų apie jį pagalvoti, kai renksime kandidatų sąrašą Sakarovo premijai gauti. Maždaug prieš mėnesį buvo nuspręsta parengti skubos tvarka pranešimą dėl susikloščiusios situacijos. Galiausiai taip nebuvo padaryta. E, vis dėlto šio režimo mastai yra baisus ir man tai primena tik tai stalinizmą, kai, pavyzdžiui, buvo mažnyčios greunamos. Visa tai dabar vyksta ir Kinijoje. Jeigu tik tai manoma, reikėtų į Xinjiangą e, misiją surenkti, pavyzdžiui, kad ir mūsų komiteto misija. Pirmininkas. Dėkoju. Dabar norėčiau paprašyti Kristofo Manedi nepasisakyti galbūt, bet raštu atsiųsti savo pastabas. Galbūt ir ponios Lokviller pastabas galėtumėte sureaguoti. Nu, dabar žodis porą minučių kiekvienam atsakymams. Prašom. Uh, Ačiū. Reaguojant į ponios Lokbiller klausimą. Na taip, tikrai nėra geresnio laiko už dabartinį, ypač atsižvelgiant į tai, kad e, žmogaus teisų dialogas tarp Kinijos ir ES neįtin sėkmingas. Na ir ES juda link to strateginio dialogo su Kinėje užmėsgymo po kokiu aštuonių savaičių. Tai turėtų būti padaryta, kai vyks viršūnių susitikimas Dulai mieste. Uh, Na ir kalbant apie mm, situaciją susijusią su žmogaus teisų klausimais, dabar būtų tinkamiausias metas e, imtis veiksmų. E, taip pat buvo kalbėta apie Europos parlamento e, galimą vizitą į, į Sinzengo provinciją. Manau, kad tai būtų itin naudinga. Tikrai geras pasiūlymas. Pone Holtzman, prašau. Dėkuoju už komentarus, pabandysiu atsakyti eksternalizavimas, eksportas, taip sakant, žmogaus teisų pažeidimų Kinijos. Yra dabar vienas veikėjas, kuris, Dulgunis Aponas, kuris e, informuoja žmonės apie tai. Tačiau aš esu sunerimusi dėl jo saugumo. Matėme, kiek pagrobimų yra įvykdyta, jam taipogi sunku dabar keliauti, nes užsienyje kaip ir bandomas kliudyti jam keliauti. Taigi jo e, keli, keliavimo laisvo pribojimas taipogi būtų vienas iš tų eksporto atvejų. Um, and... Ačiū. Kalbant apie stebėseną ir veiksmus su, su, dėl situacijos Sinzengo provincijoje, pirmiausia, mes turime mm, E, turime atsižvelgti į uigūrų pabėgėlius ir mm, prieglopščio prašytojus, nes dažniausiai tokie asmenys tampa poli politiškai įtartinais ir jeigu asmo nori sugrįžti vėliau į Sinzengą, tai nebejotinai jie vėliau yra sulaikomi, įtin aktyviai stebimi ir apskritai susiduria su kitomis problemomis. Na ir aš pati e, dirbu su Niderlandų pabėgėlių taryba. ir mes bandome ieškoti būdų, e, kaip pagerinti vyriausybių reakciją į tokius e, pabėgėlių atvejus. Ačiū. Thank you, thank you. Grazie, grazie a tutte le nostre ospiti. Mi spiace per. Dėkoju visoms kalbėtojams, visiems pasisakiusiems. Gaila, kad laiko turime mažai. Nepaisant to, mes ir toliau dirbsime šiais klausimais. Ne tik tai dėl to, kad jie yra aktualūs, bet ir dėl to, kad jie yra mums svarbus. Dabar norėjau dar pasakyti, kad toliau